bus priverstas per savaitę iš esmės sumažinti savo išmetimų kiekį. Tai tiek. Ačiū, ponė Krameri. Sveikinu mm, su puikiu pranešimu. Balsuosime rytoj per pietus. Ir dabar pereiname prie kito galutinio mūsų šio vakaro posėdžio klausimo. Tai yra Hasi pranešimas apie veiklos vykdytojų pateikiančių į rinką medieną ir medienos produktus pareigas. Ir dabar norėčiau padėkoti poniai Hasi už tai, kad jie parengė šį pranešimą. Anksčiau už jį buvo atsakingas buvęs kolega, kuris dabar yra kitur. Taigi, ponė Hasi, jums keturioms minutėms žodis suteikiamas. Gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti Karolin Lukas, pirminiai šio pranešimo autoriai. Ir taip pat e, kitų frakcijų dėrybininkams už puikų bendradarbiavimą. Noriu padėkoti Ispanijai, kuri e, dėrėjosi taryboje ir komisijoje dėl šio pranešimo. Jolab, kad taryba ir komisija pakeitė savo pirminės pozicijas dėl e, neteisėtai paruoštos medienos pardavinėjimo Europos Sąjungoje uždraudimo. Man, manau, kad šie pranešimas lauks Europos parlamento daugumos. Dabar jau yra sutarta, kad reikia uždrausti, tai yra neleisti patekti į rinką neteisėtai paruoštai medienai. Tai jau yra didžiulė pažanga. Prieš pa, visi, kurie tiekia rinkai medieną, turi įrodyti arba turėti informacijos apie tai, iš kur ta mediena yra paimta, kaip ji yra paruošta. Mes nenorime, kad e, draudimas galiotų tik tai tai pirmajai visos gamybos grandinės daliai. bet e, norime, kad atsakomybę prisimtų visi toje grandinėje veikiantys asmenys ar įmonės. Iki šiol, iki šiol mes šioje srityje mes neturėjome aiškių teisės aktų ir um, ir neteisėtas medienos ruošimas yra laikomas baudžiamu nusikaltimu. Taip, šiame pranešime aš kalbu taip pat ir apie nežymę riziką. Bandau svarstyti, kas yra ta nežymi rizika, um, kuri yra apibriešta galbūt kitose e, srityse, pavyzdžiui, maisto pramonė, kosmetikoje, pesticiduose ar e, GSA srityje ir taip toliau. Europos parlamento nuomonė, nežymi rizika yra tokia rizika, kuri yra praktiškai lygi nuliui. Norėčiau paminėti tą faktą, kad e, spauda liko nepaminėta šiame pranešime. Ir mano manimu, tai gali, dėl to gali susidaryti tikrai didelė spraga. Nes, pavyzdžiui, Turkijoje ar Kinijoje e, atspausdinti leidiniai e, gali būti atspausdinti būtent naudojami neteisėtai paruošta mediena. Neteisėta mediena, paruošta, neteisėta paruošta mediena turi įtakos ir daugybė kitų sričių turi neigiamos įtakos bioįvairoviai. Bio, bio ES jau seniai kalba apie neteisėto medienos ruošimo uh, uždraudimą, tačiau kita vertus nereikia pamiršti, kad mes esame viena didžiausių ir patraukliausių rinkų tokiai medienai. Yra naikinami miškai ir dabar atėjo laikas e, tai uždrausti. Ir tai, kad mes darome, yra didžiulis žingsnis pirmin. ES, imdamasi tokių ryštingų žingsnių, gali tapti pavyzdžių visam kitam pasauliui. Ir priimdama tokį teisės aktą, ES prisidėtų prie neteisėtų miškų kirtimo uždraudimo. Dėkoju ponia Hasi, sako pirmininkas. Ir dabar norėčiau kreiptis į komisarą Patočnį. Gerbėmiai kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjams ir poniai Lukas ir poniai Hasi už tai, kad jos taip konstruktyviai bendradarbiavo su komisija ir su taryba. Šio bendradarbiavimo pasiekoje mes turime šį tekstą šiandieną prieš akis. E, e, miškas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis, ne tik tai socialinio, bet ir ekonominio. Miškų vertė yra didžiulė. Mano šalyje apie 60 procentų teritorijos yra miškai, sudaro miškai. Ir daugelį valstybių miškas duoda ne tik tai darbą, bet ir pastogę ir maistą. Todėl miškas yra labai svarbus daugelio milijonų žmonių išgyvenimui. Todėl tikiuosi, kad antrą kartą svarstant šį pranešimą mes nusiusime aišku signalą visam pasauliui, jog ES nepri, nepriims e, neteisėtai paruoštos medienos. Be abejo, e, vien tik tai šio reglamento prieimimo nepakaks, kad būtų, e, kad būtų sustabdyta, sustabdytas neteisėtas miškų kirtimas. Mes turime imtis ir kitų priemonių, ypatingai per FLECT e, veiksmų plano e, tinklą. Ir mes turime susitarimus susidaryti su kito, kitomis valstybėmis. Turiu taip pat pažymėti, kad šis tekstas, šis teisės aktas neturi užkrauti per nelik didelės naštos tiems, kurie šią veiklą užsijima e, teisėtai. Manau, kad tekstas tikrai nusipelnė jūsų paramos ir dėkoju už pranešėjų už šį tekstą. Ačiū. O dabar e, išklausysime politinių frakcijų atstovų pasisakymus. Pirmoji yra Pirmasis yra Kristoferis Flierner, PP, EPP frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Na, pradžiai norėčiau padėkoti poniai Hasi. Mes dirbame šį darbą jau kurį laiką, gana netrumpą laiką, ir nekartą pasisakėme, kad siekiame uh, tokio visapusą bendradarbiavimo plėtojant šią temą. Ta ir pasisekė pasiekti. Bet lieka dar du klausimai. Medis, mediena yra puikus atsinaudintis išteklius. Aš, aš esu tikras, kad galbūt. Aš esu tikras, kad teks, teks, dėl teksto gali atsirasti e, problemų ar ar, ar kitų klausimų. Nes klausim, tų klausimai gali iškilti dėl to, kad prieimus šį teisės aktą galbūt bus vietoj medienos bus pasirinktas plastikas ar kokia kita dirbtinė medžiaga, bet panašu, kad taip nebus. Kitas dalykas. Mes turime nagrinėti ne tik tai medienos žaliavą ar žalią medieną, bet taip pat ir apdorotą medieną. Mes turime žinoti, iš kur yra gaunamas medienos pluoštas, pavyzdžiui, e, kai yra importuojama žaliava tam tikrų produktų gamybai. Ir be abejo, šis tekstas neturi būti naudojamas tam, kad būtų sukurtos kliūtis priekybai. Mes turime aiškiai pasakyti kitoms valstybėms pasaulyje, kad esame pasirengę toliau prekiauti su jomis, eksportuoti, importuoti medieną. Ir man susidarė įspūdis, kad šis pasiūlymas, toks, koks jis dabar yra, yra sėkmės yra sėkmingas. Aš nemanau, kad jį dar reikėtų ar galima būtų tobulinti. Ir galiausiai norėčiau priminti kolegoms, kad jei norime ir toliau prekiauti medieną, mes turime užtikrinti, kad nebū, neplistų e, neteisėtų miškų kirtimo praktika. Gracias. Ačiū. Toliau ponas Arsenis, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė Patočnik. Aš manau, kad tai yra labai svarbus e, momentas tai, kad mes balsuosime dėl šio klausimo rytoj ypač atsižvelgiant į daugybės mūsų kolegų kovą per ilgus metus. Komisija, taryba, parlamentas bando susitarti dėl teisės akto, kuris bus labai svarbus visiems Europos vartotojams. Kol kas Europos piliečiai perka medienos produktus, nežinodami, ar žaliava, iš kurių jie pagaminti, buvo paruošta teisėtai ar ne. O dabar, jei prieimus šį teisės aktą, kartu su taryba mes tikriausiai pasieksime tai, kas yra ir taip akivaizdu, tai yra mes pripažinsime, kad neteisėtas miškų kirtimas Europoje yra neteisėtas. Be, ir priimdami šį teisės aktą ir taip pat e, sukurdami tiesiog ištisą sistemą, kuri turėtų būti taikoma prekybai medienos produktais, mes iš tiesų žengėme didžiulį žingsnį pirmin. O jei O atsakant į klausimą, ar mediena yra teisėtai paruošta ar neteisėtai, tai mes vėlgi turime atsižvelgti daugybę aspektų, kaip antai bio įvairovė. Norėčiau įvardyti du dalykus, į kuriuos taryba neatsižvelgia, bet, yra, bet tie dalykai yra labai svarbus. Na, aš manau, kad taryba nepriemė arba neatsižvelgia į tai, kas man atrodo yra labai akivaizdu. Tai yra tas pirminis e, neteisėtai nukirstos medienos pateikimas į rinką turi, turėtų būti laikomas nusikaltimo aplinkosaugai. saugai. Kitais žodžiais tariant, taryba pabandė išlaikyti tą nežymios rizikos idėją, o tai tik tai atveria e, kelią e, tam tikriems veiklos e, vykdytojams apeiti reglamentą. Šis reglamentas apsaugo e, Europos vartotojus ir Europos gamintojus nuo pigios konkurencijos e, iš trečiųjų šalių. Ir čia aš kalbu e, kitų žmonių vardu, kurie tikrai išmano šitą sritį. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau liberalų frakcijos vardu ponas Gerbrandy. Ačiū pirmininkė. Man labai smagu ne tik todėl, kad Niderlandai laimėjo prieš Urugvajų, bet ir todėl, kad mes siunčiame labai aišku signalą kitoms pasaulio šalims. 500 milijonų Europos piliečių nenori pirkti neteisėtai nukirstos ar paruoštos medienos. O tie, kurie tai darys, turi būti nubausti. Bet neturėtume turėtume tinkamai įvertinti šį signalą. Pasaulyje ir toliau kertami miškai teisėtai ir neteisėtai. Ir mes galime pasinaudoti visų 500 milijonų vartotojų e, gale, siūsdami šį signalą. Bet nepamirškime, ko nori parlamentas ir ko nori taryba. Taryba nėra linkusi labai griežtai pasakyti e, e, arba griežtai pareikšti, kad e, tai, kas juoda, yra juoda. Tuo tarpu parlamento pozicija yra žymiai griežtesnė. Norėčiau padėkoti pirmininkausiams valstybėms, kurių, dar, kurio, kurių darbo metu buvo pasiektas susitarimas tarp komisijos, tarybos. Deja, tarybos atstovų šiandieną nėra, bet aš norėčiau kreiptis juos prašydamas tinkamai taikyti šitą teisės aktą arba užtikrinti jo tinkamą taikymą. Galiausiai norėčiau padėkoti poniai Hasi ir jos primtakiai poniai Lukas už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau išreikšti patieką ir šešėliniams pranešėjams. Manau, kad jūs parodėte labai puikų pavyzdį, kaip mes galime dirbti kaip parlamentas. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau pusantros minutės poniai Julie Girling, kuri pasisakys e, e, reformistų ir Europos demokratų vardu. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešimo autoriai ir padėkoti visų pirma už puikų bendradarbiavimą. Taip pat sveikinu ją sėkmingai pasiekus susitarimą su kitomis institucijomis. Bet e, šiame pranešime bandoma už, už, išsaugoti miškus, tuo pat metu užtikrinant, kad nebūtų užkrauta per nelik didelė našta e, veiklos vykdytojams. Ir būtent dėl to šis teisės aktas yra toks svarbus. Tai pavyzdys, kaip mes galime E, dirbti visi kartu. Bet norėčiau atkreipti dėmesį ir į tokį šalutinį poveikį, kaip aš juos įsivaizduoju, kaip aš jį įsivaizduoju. Visų pirma, čia reikėtų paminėti visuomenės informavimą arba samoningumą. Jungtinėje karalystėje veikia žaliųjų grupės, kurios yra apriepusios didžiulius e, gyventojų sluoksnius. ir jiems, jie per savo atstovus yra informuoti apie tai, kad e, yra svarstama šitas klausimas ir jie iš tiesų e, džiaugiasi tuo ir yra mm, laimingi, kad e, šis klausimas yra svarstomas Europos parlamente. Dėkoju, poniai Girling. Toliau, kuo frakcija, ponas Matijas. Pone Matijas. Ačiū pirmininkė, komisarė. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už puikų darbą. Žinome, kad šis klausimas yra vienas iš svarbiausių, kurį turime spręsti, nes yra iškertama milijonai kubinių metrų medienos ir tai kelia tikrai didelę grėsmę bio įvairoviai. Yra naikinami miškai, yra vykdoma neteista medienos ruoša ir to mes na, negalime neikti. Visa tai vyksta ir tai tikrai įtakoja mūsų aplinką, prisida prie klimato kaitos ir tikrai kelia grėsmę visam, visai mūsų planetai ir galbūt ne visi suprantame, kokios svarbios yra šios problemos, nes ne visi tiesiogiai esame susiję su miškais, su mediena, ne visi iš arti galime matyti, koks daromas neigiamas poveikis ir kiek žmonės nukenčia nuo to, kad yra išnaikinami miškai. Neteisėta prie neteisėta, neteisėtos rošos mediena ir prekyba tokia mediena sudaro maždaug 20 procentų visos pasaulio pramoninės medienos ir turime kovoti su šiuo išsiplačiu reiškiniu ir turime uh, imtis konkrečių darbų, vien kalbų nebepakanka. Turime elgtis ryštingai ir, e, ir spręsti šį klausimą. Taigi vien gerų ketinimų nepakanka, reikia tinkamų bausmių, sankcijų, visų pirma, nuobaudų, e, kurios turi būti žymiai didesnės, jei nusikaltimas yra pakartojamas. Taip pat viena iš nuobaudų arba sankcijų galėtų būti leidimo prekiauti medieną atėmimas. Visi, kas dirba šioje srityje, turėtų elgtis atsakingai, turėtų elgtis atsakingai prieš plačią visuomenę ir tokios veiklos vykdytojai, tie, kurie pirmą kartą pateikia produkciją į rinką, taip pat turi laikytis tų priemonių, kurios yra numatytos. Ir jie turi pateikti informaciją apie medienos kilmę. Mūsų visuomenė tikrai turi teisę į informaciją ir jie turi žinoti, kas laikosi taisyklio, kas jas pažeidinėja. Dėkoju, ponė Rosbach, EFD frakcijos vardu vieną minutę. Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Hasi, kuri labai sėkmingai perėmė e, vadovavimą šiam pranešimui, labai sėkmingai dirbo ir parengė gerą pranešimą. Bio įvairovės niokojimas, neteisėta medienos roša, miškų naikinimai, naikinimas, visa tai yra tikrai aktualios problemos. Manau, kad turime užtikrinti, jog visuomet būtų teikiama informacija apie medienos ir medienos produktų kilmę. Tai turi būti ženklinama. Tačiau kaipgi užtikrinti atsekamumą, kaip galime eiti atgal. E, pavyzdžiui, jei įsigijate baldą, kuris yra pagamintas iš klyjuotos plokštės, e, ar galite atsekti, iš kur e, buvo gauta ta mediena, kuri buvo panaudota tų plokščių gamybai, kurios vėliau panaudotos baldo, kurį įsigijote gamybai. Tad tikrai reikia aiškių taisyklių, reikia gerų standartų, kurie padėtų užtikrinti tokį atsakomumą ir kurie padėtų užtikrinti, kad visi elgtųsi atsakingai. Dėkoju poniai Rosbach. Dabar suteiksiu žodį individualiem parlamento nariam ir visų pirma žodis poniai Pietikainen. Ačiū pirmininkė. Turime eiti link atsakingo išteklių naudojimo ir šis dokumentas yra pirmasis žingsnis, kuris turi didinti mūsų atsakomybę ir turime parodyti, kad ES kaip tarptautinis veikėjas gali elgtis atsakingai, e, įgyvendindama ir tvirtindama savo vidaus teisės aktus. Tai parodėme jau ir per eko direktyvą. Manau, kad bet koks rezultatas bus tikrai daug geresnis nei iš vis jokio teisės akto neturėjimas. Vis dėlto man taip pat nepatinka, kad naujame dokumente trūksta sankcijų europinių lygių. E, reikėtų tokias sankcijas numatyti, kaip kad jos yra numatytos ir aplinkosaugų nusikaltimų direktyvoje. Galbūt komisija galėtų atsižvelgti į kitus teisės aktus ir pasitelkti tą patirtį. Taip pat, man atrodo, kad reikėtų į šią direktyvą įtraukti ir nuostatas dėl spaudos. Dėkoju, ponė Makavan. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, jau tikrai vėlyvas metas. Ir noriu tik pabrėžti, kad balsavimas dėl šio dokumento bus vienas iš svarbiausių šią savaitę. Ir tai bus labai svarbu mūsų piliečiams, mūsų rinkėjams, bent jau mano rinkėjams. Žinau, kad internete yra parengta peticija šiuo klausimu ir ją yra pasirašę jau 125 tūkstančiai piliečių. Tai rodo, koks svarbus šis klausimas mums visiems. Kaip sakė komisija, šis klausimas ypatingai svarbus tiem, kas gyvena skurdžiausiose šalise ir kurių gyvenimai žlunga dėl nelegalios medienos rošos. Kai kuriuose šalyse medžiai yra kertami tikrai didžiuliais kiekiais. Pavyzdžiui, Madagaskare padėtis iš vis yra tragiška. Liberijoje, pavyzdžiui, pilietinis karas iš esmės finansuojamas buvo būtent iš pajamų, kurios buvo gautos iš nelegalios medienos rošos. Panašiai, panaši situacija buvo ir Kambodžoje. Ir iš Birmos į Kinija kas septynias minutės yra pervežami didžiuliai kiekiai neteisėtos medienos ir būtent tai remia dabar vyraujantį režimą, politinį režimą. Žmogaus teisų apsaugos organizacijos sako, kad Indonezijoje vien kasmet yra patiriamas dviejų milijardų dolerių nuostolis dėl to, kad yra vykdoma nelegali priekyba mediena ir dėl to nesurenkami mokesčiai į biudžetus. Tokie būtų pavyzdžiai, kurie parodytų, koks svarbus šis klausimas. Tačiau tai rodo dar kartą, koks aktualus yra dokumentas, kurį aptarinėjame. Ir tikrai svarbu eiti toliau nei ankstesni dokumentai. Svarbu, kad nustatytumėm aiškias sankcijas, aiškias taisyklės. Noriu padėkoti um, buvusiam Junktinės karalystės uh, valstybės sekretoriui, kuris taip pat labai domėjosi šiuo klausimu. Dėkoju ir komisijai, komisijos atstovui. Dėkoju pranešėjai Hasi Ir manau, kad mes ir toliau turime diskutuoti šiais klausimais, turime informuoti visuomenę ir turime užtikrinti, kad komisija ir toliau nenuleistų rankų ir stengtųsi, kad galų gale šis teisės aiktas būtų patvirtintas. Dabar Kris Deivis pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Naikinami miškai visame pasaulyje, kartais net ir remiant vyriausybėm, tačiau dažnai tai daroma nelegaliai. E, prekyba narkotikais ir prekyba mediena yra dvi prekybos rūšis, kurios tikrai sukuria didžiulius pelnus, kuriais vėliau yra remiamos vyriausybės. Ir su tuo kovoti itin sudėtinga. Prieš kelis metus šį klausimą perdaviau tuometiniam komisarui Lui Mišeliui, paprašiau jį apsvarstyti. Jis tikrai, na, sakė taip, suprantu, reikia tai aptarti, tačiau dėje mes nelabai ką galime padaryti. Mano teisininkai sako, kad negalime nieko padaryti. Aš galiu pasakyti štai ką, jeigu teisininkai sako, kad negalite nieko padaryti, tai reiškia turite blogus teisininkus, turite juos pakeisti. Ši direktyva teigia, kad valstybės narės turi įvesti įgyvendinimo tam tikrus režimus, kurie būtų veiksmingi, įtikinantis ir atgrasantis, tai turi būti proporcingos priemonės. Tačiau ką tai reiškia? Jei, pavyzdžiui, Slovenija pasakys, kad už nelegaliai įvežta medieną gausite 10 metų kalėjimo, Junktinė karalystė pasakys, kad jų šalyje jums bus tik tai pagrumota pirštu, ką tai reikš, ar tai neiškraipys padėties ir konkurencijos visoje Europos Sąjungoje. Komisija, ar tikrai galite pasakyti, jog e, paskelbsit visą informaciją apie visas sankcijas, kurios taikomos skirtingose valstybėse narėse ar tikrai sugėdinsite tas šalis, kurios nesilaiko taisyklės, ar tikrai parodysite, kurios valstybės taiko proporcingas ir atgrasančias priemonės. Aš tikiuosi, kad jūs ateityje, netolimo ateityje, tikrai įgyvendinsit, realybėje įgyvendinsite savo žodžius. Dėkoju, dabar žodis pono Krame. Ačiū pirmininkė. Na, tikrai manau, kad šiandien mes rengiame labai gerus teisės aktus. Ir dabar konkrečiai kalbame apie neteisėtai paruoštą medieną ir bandom užkirsti e, kelią tokiai medienai į ES rinkas. Tačiau manau, kad norint pasiekti rezultatų, neužtenka vien tik ant lapelio surašyti savo norų. Kaip ir su visais kitais aplinkosaugos teisės aktais, turime užtikrinti, kad nuostatos bus realios, realiai gyvendinamos, kad jos bus praktiškai įgyvendinamos ir konkrečiai, kaip tai bus įgyvenama importo srityje ir pateikimo į rinką srityje. Kol kas, man atrodo, kad būtų per daug biurokratiškai pradėtumėm reikalauti kilmės dokumentų visoje gamybos grandinėje. Nežinau, ar tikrai būtų tai manoma padaryti visoje grandinėje, pradedant nuo miškų kirtimo iki baldų gamyklos arba iki baldų prekybos salonų tikrai būtų neįmanoma, kad visose etapuose būtų pateikiami tokie sertifikatai. Tai reikštų tikrai per didelį popierizmą. Toliau taip pat kyla daug neaiškumų dėl tos nežymios rizikos, dėl tos nulinės rizikos. Man atrodo, ta nulinė rizika yra neįmanoma. Bet to tokie reikalavimai taip pat uh, tik tai didina biurokratiją. Vienaip ar kitaip turime užtikrinti, kad visos taisyklės būtų praktiškai realiai gyventinamos ir kad būtų proporcingos. Mane. Ačiū kolega, dabar poniai man ir vieną minutę. Pirmininkė. Neteisėtame dienos ruoša turi būti sustabdyta. Su tuo turime kovoti, tam visi pritarėme. Tačiau ne visiškai palaikau šį kompromisą, pavyzdžiui. atsakomybę kiekvienoje grandinės grandyje gali padidinti biurokratinę naštą tiek įmonėms, tiek miškų savininkams. O to nenorime. Turime užtikrinti, kad įgyvendinant šią direktyvą būtų įmanoma rengti sertifikatus ir kad nebūtų įvesti besidubliuojantis reikalavimai, kurie kenktų miškininkystės sektoriaus konkurencingumui. Svarbu, kad medienos sektoriui nebūtų pakengta lyginant su kitais sektoriais. Čia yra pagrindinis mano rūpestis. Ačiū. Dabar paskutinis kalbėtojas yra ponė Haglund, ponas Haglund vienai minutėjai. Ačiū. Pirmininkė. Turiu pasakyti, kad tiek mažai laiko skirta tokiam svarbiam klausimui. Taip pat, manau, labai negerai, kad besirūpindami šiuo teisės aktu, turbūt pamiršome, kad ir Europoje yra labai svarbus miškininkystės ir medienos sektorius, kuris taip pat nusipelno daugiau mūsų dėmesio. Svarbu nepamiršti šio dalyko ir esu dėkingas Sato Hasi ir visiems kitiem, kas dirbo prie šio klausimo. Ir džiaugiuosi, kad dėl mūsų atlikto darbo bus pagerinta situacija. Manau, kad šis kompromisas yra geras. Jis leis užtikrinti, kad neteisėta medienos ruoša bus uždrausta. Tačiau reikia pasirūpinti, kad tai neturėtų neįgiamų pasiekmių mūsų gerai organizuotą medienos sektoriui. Ačiū, ponė Haglund. Dabar baigiame šią diskusijų dalį. Dar yra trys kolegos, kurie paprašė žodžio. Pirmasis, e, pirmoji yra ponia Antonesku, jai skiriama viena minutė. Ačiū, pirmininkė. Prekyba mediena ar neteisėtai gauta ar neteisėtai paruošta sumažina medienos kainą ir todėl privalome pasirūpinti, kad būtų priimtas geresnis teisės aktas Europoje, numatantis deramo patikrinimo sistemą, taip pat ES akredituotų stebėsenos institucijų įkūrimą. Ši naujoji sistema leis mums užtikrinti, kad mediena būtų teisėtai teikiama į rinką. Tačiau ir tai nėra tobulas sprendimas. Net ir, sistema, net ir šią sistemą bus galima apeiti. Ir todėl komiteto diskusijų metu pateikiau pakeitimą, kuriame siūlau, kad stebėsenos institucijoms būtų automatiškai atimtas mandatas, jeigu paaiškės, kad veiklos vykdytojai nesilaiko deramo patikrinimo sistemos. Tačiau būtina taip pat numatyti ir kitas priemonės, kontrolės priemonės dabar, ponia Kalmar. Pirmininkė komisarė 2010 yra biologinės įvairovės metai, o šis reglamentas taip pat bus labai svarbi priemonė kovojant su klimato kaita ir saugant biologinę įvairovę. Kalbant apie medienos produktų rinką bei neteisėtą medienos ruošą, šis klausimas yra labai svarbus, ypač atsižvelgiant į miškų nykimą, nes 20, nuo 20 iki 40 pasaulio medienos yra gaunama neteisėtai kertant miškus. Tokiu būdu taip pat didinamos CO2 emisijos ir mažinama biologinė įvairovė absoliutus neteisėtai paraštos medienos draudimas leis ES parodyti, kad ji prisima atsakomybę už biologinės įvairovės išsaugojimą ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. O dabar žodis suteikiamas ponui Paska. Komisarė, kolegos, Europos parlamento pozicija suformuluota E, pranešime yra labai gera, mes ją turime palaikyti, kadangi neįmanoma ir toliau taiksite su kai kurių ES vyriausybių nenoru kovoti su neteisėta mediena ir netaikyti nuobaudų už tokius nusikaltimus. Skaitant šį teisės aktą, ne visiškai aišku, ar tai yra vyriausybių nuomonė, ar tai. Ar būtent ma mafijos struktūros korumpuoja vyriausybės. Iš tikrųjų, mes neturime jiems nusileisti ir toliau turime kovoti su šiuo reiškiniu. Manau, kad Ir dabar nutraukiamas kalbėtojas. Dabar pirmininkas žodį suteikia komisarui. Pirmininkė, ponios ir ponai, jau vėlu ir aš bandysiu kalbėti trumpai. Tačiau Ne todėl, kad šis klausimas yra mažiau svarbus, kaip tik priešingai, todėl, kad salėje atrodo yra bendras sutarimas. Miškai yra m, kovos su klimato kaita pagrindas ir labai svarbu, svarbu, svarbu juos išsaugoti biologinės įvairovės apsaugos tikslams. Neteisėta, nereglamentuota ir nedeklaruota žvėjyba jau, jie jau buvo panašus teisės aktas priimtas, dabar reikia pasirūpinti kitus svarbių išteklių miškais. Tai taip pat yra labai svarbi dalis kovojant su skurdu. Šio reglamento poveikis priklausys nuo veiksmingo jo įgyvendinimo. Ir iš tikrųjų mes dar nesusidorojame su, juo, su šiuo iššūkiu toli gražu. Bet šiandien pradedame suprasti tai, kad šios svarbios mm, problemos sprendimas buvo rastas. Mes aiškiai sus, čia svarstome labai kilnų pasiūlymą. Aš esu pasiruošęs kartu su jumis dalyvauti ir įgyvendinimo procese. Ačiū komisarė. Taip pat dėkoju už tai, kad labai glaustai pasisakėte. Ir šio vakaro posėdį baigsime išklausydami pranešėjos ponios Hasi. Ir aišku, aš norėčiau pasveikinti Jūs už Jūsų darbą. Tai jums dvi minutės suteikiamos. Kolegos, ačiū visiems, kas pasisakė tokį vėlų vakarą. Aš dalyvavau, buvau atsidūrusi panašioje situacijoje, apie kurią kalbėjo Kris Deivis su vystimosi komisaru, kuriuo tuo metu buvo ponas Mišelis. Jis mane taip pat, kad e, toks teisės aktas būtų neįmanomas. Džiaugiuosi, kad pasirodo, jog jis vis dėlto yra įmanomas. Taip pat džiaugiuosi, kad kolegos sutarė dėl neteisėtos medienos ruošos keliamų problemų. Daug kas minėjo biurokratinę naštą, bet noriu pabrėžti, jog ne tik tie, kas pirmą kartą pateikia medienos produktus į rinką, bet ir kiti susiduria su labai nežymė biurokratinė našta. Jeigu žinote ir galite įrodyti iš kur pirkote ir kam pardavėte medieną. O bet kuriuo atveju kompanija turėtų turėti tokius dokumentus. Pavyzdžiui, PVM tai yra būtina. Džiaugiuosi, kad daug įmonių palaiko neteisėtos medienos rošos draudimą. Pavyzdžiui, baldų sektoriuje, pakavimo sektoriuje. Taip pat susilaukiau palaikančių žinučių iš profsąjungų, kurios irgi palaiko mūsų iniciatyvą. Ten buvo sakoma, kad mm, tokiu būdu sukuriama, sukuriamas mm, pakenkiama konkurencingumui. Kaip kolegos minėjo, šį teisės aktą reikės tinkamai įgyvendinti. Ir Reikia, kad valstybės narės taikytų tinkamas sankcijas, kad iš, būtų užkertamas kelia, kelias piknaudžiavimui iš anksto. Ačiū, ponė Hasi, sako pirmininkas. Taigi mes baigiame šio vakaro diskusijas, o balsuosime rytoj per pietus. Kolegos, kitas posėdis.